Ja, hallo und guten Nachmittag hier in Brüssel. Ich merke, dass. Labas vak... Labą dieną, norėčiau pasisveikinti su visais. Matau, kad dar ne visi sugebėjo atvykti į Briuselį, tačiau nepaisant to, nepaisant to vis tiek sveikinu jūs e, atvykusius į mūsų tris dienas trunkantį posėdį, taigi galim lietai pradėti ir galime uh, tvirtinti darbo tvarkę. Jau gavote visi elektroninį laišką, kad penktas darbo tvarkės punktas bus nagrinėjamas tarp šešto ir septinto punktų. Tai reiškia, šiek tiek susikeičia kai kurie darbo tvarkės punktai, bet kol kas mūsų posėdžio pradžios darbo tai niekaip neįtakos. Mm. Taigi manau, kad galime tvirtinti tokią darbo atvarkę. Toliau pirmininko pranešimų nėra. Tik norėčiau pasakyti, kad vertimas yra į visas kalbas, išskyrus į estų ir latvių kalbas. Toliau trečias darbo tvarkės punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas. Kaip ir visuomet, jeigu niekas neprieštarauja, tai tvirtiname balandžio 6, 7 ir balandžio 26, 28 dienų posėdžių protokolus. Na ir dabar skelbiu labai svarbu ketvirtą darbo tvarkės punktą, tai yra Envi komiteto delegacijos ataskaita apie vizitą Islandijoje delegacijos vadovas buvo Richard Zeber. Jis lankėsi Islandijoje su kolegomis ir jis mums dabar papasakos, ką padarė ugnikalnio išsiveržimas Islandijoje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai iš tiesų buvo labai įdomi kelionė, įdomus vizitas ir mes susipažinome tiek su politinė, tiek su teisinė situacija, su teisės aktais aplinkosaugos srityje. Taip pat e, išklausėme Islandų būkštavimų ir dėl ugnikalnio išsiverž, išsiveržimo. Mūsų delegaciją sudarė trys nariai tai buvo EPP frakcijos nariai, nes kitos, kitų frakcijų atstovai tikriausiai pernelik išsigando ugnikalnio išsiveržimo. Taigi buvo Fernandes iš Portugalijos ir dar vienas kolega iš Prancūzijos. Taip pat dar buvo viena frakcijos darbuotoja ir su mumis keliavo didelė vertėjų komanda, kuri mums tikrai labai padėjo. Dabar dėl turinio manau, kad jeigu mes norime suprasti Islandiją kaip valstybę, reikia pažiūrėti į jos istoriją ir prisiminti, kad ši šalis 1944 metais tapo nepriklausoma nuo Danijos. Ir pastarųjų metų įvykiai, ypač bankų krizė, e, įtakojo tai, kad Islandija paprašė pateikė paraišką stoti į Europos Sąjungą. Kaip jūs atsimenate, kad praėjusią savaitę Strasbūrė mes priemėme sprendimą, kad bus galima pradėti dėrybas su Islandija dėl stojimo į ES. Islandija jau dabar yra Europos ekonominės erdvės e, narė ir ji yra perėmusi, yra labai daug teisės aktų, yra e, keletą tik sričių, kuriuose reiks siekti harmonizavimo. Aš norėčiau atsiprašau, kad šiek tiek skaitau iš rašyto teksto. Mums taip pat labai aktualu buvo tai, kad Islandijoje jau galia paukščio apsaugos ir natūralių buveinių apsaugos direktyvos. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie teisės aktų įgyvendinimą, teisės aktų susijusių su žemės ūkiu įgyvendinimą, nes čia svarbu kalbėti apie dirbožėmę eroziją ir apie avininkystę. Mums e, europiečiams yra labai svarbus žuvininkystės sektorius, kaip jūs žinote, e, dėl menkės sugavimų. E, dešimtajame dešimtmetyje e, buvo tam tikrų problemų su tam tikromis valstybėmis narėmis žiūrint į žuvininkystės sektorių, reikia pasakyti, kad jeigu Islandija įstos į Europos Sąjungą, ji tikrai e, prisidės prie mūsų žuvininkystės sektoriaus, nes būtent ten labai gerai veikia žuvininkystės sektoriaus kontrolė ir visi teisės aktai. Aš pats nesu žuvininkystės specialistas, bet manau, kad mūsų žuvininkystės politika galėtų e, imti pavyzdį iš Islandijos žuvininkystės sektoriaus, nes ten yra dirbama be valstybės subsidijų ir tas sektorius pats save išsilaiko ir labai daug prisėda prie bendro prie bendro nacionalinio produkto. Taip pat reikia e, pažymėti, kad tos banginių rūšis, kurios yra, kurio, kurios yra medžiojamos Islandijoje ar prie Islandijos krantų, tai nėra tos rūšis, kurio, kurioms grėsia išnykimas. Taigi, jeigu mes prisiminsime sunkumus susijusius su Australijos e, vyriausybė, tai tie sunkumai yra susiję būtent su pietiniu pusrutuliu, o ne su šiauriniu. Tų problemų Islandijoje nėra. Taigi tai buvo įdomu sužinoti. Ir mes matėme, kad nepasitvirtino mūsų būkštamai dėl gyvūnų apsaugos tam tikrų dalykų. Taip pat svarbus, svarbis rytis, kurią aptarėme, buvo energija, energetika. 10 procentų elektros energijos Islandijoje yra tvari, alternatyvi elektros energija, čia yra naudojami terminiai vandenis Ir iš tiesų mums tikriausiai būtų aktualu, kad Islandijoje yra labai daug pigios ir CO2 neišskiriančios elektros energijos. Taigi galbūt reikia ekonominę prasme patikrinti, ar Islandija galėtų prisijungti prie Europos tinklų, išplėsti juos. Ir manau, kad iš tam tikrų ES įmonių tikrai turėtų būti didžiulis susidomėjimas. Nes Islandija siūlo tokią elektros energijos um, formą, kuri nesusijusi su CO2 išmetalais. Taip pat Islandai išsprendė tam tikras problemas. Kol kas Islandijoje dirbožėme erozija yra labai svarbi tema. Ir Islandijoje šiuo metu nyksta pievos. Ir taip pat yra bandoma inicijuoti miškų atželdinimo programas. Mes taip pat buvome susitikę su mūsų ambasadoriumi, su ponu Finosuma. Jis yra Suomis delegacijos vadovas, jis vienintelis ir dirba, neturi jokių nar, kitų darbuotojų. Taip pat susitikome su aplinkosaugos min, ministre ponia Savas Dotir. Na ir galiausiai apsilankėme prie garsiojo ugnikalnio. Ir ten matėme tikrai spūdingus vaizdus. Mes matėm, lankėmės vieno ūkininko sodyboje ir jis papasakojo, kad apie 20 tūkstančių tonų pelenų yra jo, dengia jo laukus. Taigi dabar reikės pažiūrėti, kaip reaguos Islandijos vyriausybė į šias problemas. Mes, europiečiai, susidūrėme tik tai su, su e, problemomis aviacijoje, tačiau yra tam tikrų ir politinių problemų su tuo susijusių. Taip pat, kiek mes domėjomės gyvūnų apsauga, tai atrodo, kad e, tikrai šie klausimai puikiai sprendžiami Islandijoje ir daug yra piliečių iniciatyvų, e, kurios prisideda prie to ir yra taip pat labai puikiai yra veikianti iš ankstinio perspėjimo sistema. Taigi, nepaisant to baisaus ugnikalnio išsiveržimo, e, Islandijos gyventojai nesusidūrė su dėliais pavojais. Tai tiek iš mano pusės. Dėkoju, sako pirmininkas. E, mums informavo delegacijos Islandijoje vadovas Richardas Zeber, matome, kiek jisai, kaip jisai susižavėjęs tą šalimi ir jis labai e, kvalifikuotai mums argumentavo, kad yra banginiai, kuriems kyla grėsmė, o tie banginiai, kuriuos medžioja Islandai, jiems nekyla jokių grėsmių, taigi tai yra svarbi žinia mums čia mūsų komitete. Kalbant apie aplinkos sauginės temas, reikia taip pat pabrėžti, kad tos problemos Islandijoje sprendžiamos e, puikiai, taip pat energi, energijos potencialas Islandijoje yra patrauklus Europos Sąjungai. Tai galbūt e, jeigu ateityje e, abi šalis norės, bus galima keistis energiją žuvininkystė taip pat buvo labai svarbi tema ir ji matyt bus labai svarbi tema derantis dėl, e, e, dėl Islandijos narystės ES, ypač kalbant apie žuvų, žuvininkystės kvotas matyt, apie tai daugiau dar išgirsime būtent tada, kai prasidės dėrybos, nes dažniausiai dėrybose tai būna ginčitina tema. Toliau girdėjome, kad yra problema dirbožėmių e, erozija, e, ypač ji pastebima tose vietose, vietovėse, kur buvo iškirsti miškai ir jie neatsotinti. Tokia e, šalis yra ir Islandija ir yra labai svarbu, kad jie bando atželdinti miškus, bet aš bijau, kad tai gali būti per vėlų, nes jau dirbožėme nebėra humuso. Juodžiame. Taip pat yra labai svarbu, kad Islandijoje yra įgyvendinama natūralių buveinių apsaugos direktyva ir panašus teisės aktai. Taigi dėkoju Richardui Zeber už pasakojimą. Kolega Šnelhard dar nori pakomentuoti, prašau. Galbūt ne dėl e, šios ataskaitos, už kurią labai dėkoju. Puikiai matome, kad ta viešnagė buvo svarbi ir naudinga rengiantis Islandijos būsimai narystiai. Noriu praktinį klausimą užduoti. Komet yra skirstomos vietos tokiai delegacijos kelioniai ir yra neužimamos visos vietos, galbūt ateitie būtų įmanoma uh, ir e, kitiems nariams, kurie atstovauja tą pačią, e, tą pačią frakciją, taip pat keliauti ir kad jiems nebūtų daromos kliūtis tik vien dėl to, kad iš kitų frakcijų nebuvo tokių pageidaujančių. Nes kuo daugiau kolegų dalyvauja delegacijoje, tuo naudingiau yra tuo naudingesnė yra viešnagė, taigi galbūt būtų galima pasiaiškinti šiuos aspektus. Ačiū. <clears throat> Kolega Parodį. Ačiū pirmininkė, ačiū Rikardai už tavo ataskaitą, pasakojimą. Jeigu teisingai supratau, buvo aptarta galimybė eksportuoti į ES Islandijoje pagaminamą atsinaujinančią energiją, pavyzdžiui, geoterminę energiją. Noriu paklausti, kokias technologijas naudojant ir kokiais perdavimo kanalais tai būtų atliekama. Pirmininkas, ačiū dabar kolegė Marina Jena Kutakis. Ačiū. Man, e, mane labai domina Islandija, kadangi aš esu iš tos rinkimų apygardos, mano rinkimų apygardoje bankai e, patyrė 27 milijonus žalos dėl Islandijos bankų krizės, e, dėl ugnikalnio išsiveržimo. Ar galėtumėte patvirtinti, kad šis įsiveržimas buvo tik tai nedidelis ir kad mūsų laukia žymiai didesnis? Galbūt galėtumėte, ką nors daugiau papasakoti apie tą iš ankstinio įspėjimo sistemą. Taip pat paminėjote ūkininką, kurio laukus valdomus nukloja e, tiek daug tonų pelenų. Ar tos pelenus būtų galima kaip nors panaudoti naudingai, ką, ką jie ketina veikti su, su jais? <clears throat> Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis. Uh, delegacijos vadovai atsakyti klausimus. Dėl pirmo klausimo apie vietas, kurios buvo neužimtas, egzistuoja tam tikros kvotos ir manau, kad reiktų geriau pasiaiškinti su sekretorietu, kaip jas užpildyti. Aišku, būtų buvę gražiau, jeigu kitos frakcijos būtų šias vietas užpildžiusios, tačiau galbūt per kitą koordinatorių posėdį galėtume E, aptarti šiuos aspektus, e, kad tokiais atvejais komitijos frakcijos nesinčia savo atstovų, mūsų frakcija galėtų tas vietas užpildyti. Dėl energijos perdavimo Viktorijo Prodė klausimas čia buvo turima omenyje tik tai elektros energija ir jos perdavimo tinklai, turint omenyje, kad naudojant dabartinės technologijas nemažai energijos pakeliui bus prarandama, tačiau e, šiuo metu jau vyksta praktiniai bandymai ir naudojamas tokios technologijos, e, kurios e, leidžia prarasti tik nedidelę dalį transportuojamos, perdodamos energijos su partneriais ir Vokiet, iš Vokietijos yra vykdomi tie bandomieji projektai ir yra tikrinama ir matuojama žiūrimos galimybės, kaip e, šią ekologinę elektros energiją būtų galima perduoti, e, transportuoti į Europą, kadangi mes daug kalbame apie e, būsimus saulės energijos jėgainės bei vėjo jėgainių sistemas, tai mes turime taip pat svarstyti ir galimybės, kaip e, tą energiją transportuoti ir ieškoti naujų būdų. Reikia paminėti, kad pagrindinis geoterminės energijos ir e, hidroenergijos privalumas Islandija yra tas, kad jos pagaminamas kiekis yra daug maž pastovus, taigi būtų galima planuoti jų perdavimą taip pat atitinkamai dėl <clears throat> to ugnikalnio, būsimo ugnikalnio įsiveržimo. Taip, tai yra teisybė. Įsiveržęs ugnikalnis dabar buvo mažesnis nei šalia jo esantis, kuris potencialiai gali įsiveršti. Ir e, šio ugnikalnio į atmosferą išskirtas pelenų dalelės buvo labai mažos, nesijungė tarpusavį ir todėl labai ilgai išsilaikė ore. Tai buvo pagrindinė problema, šie pelenai ilgai sklandė ore ir e, ilgam laikui e, buvo paralyžavę lėktuvų eismą. Patiems Islandams oro e, transporto srautų suvaržymai taip smarkiai neatsiliepė, nes daugiausiai e, lėktuvų skrydžių buvo atšaukta į e, Europos pietus ir rytus dėl problemų, kurias ugnikalnis sukėlė žemės ūkiu ir ką galima būtų nuveikti su tais pelenais tai noriu pasakyti, kad e, tie pelenai per trumpą laiką sukietėja iki betono cemento e, kietumo ir kuriam laikui padaro dirbožėmį nederlingų, todėl būtina juos nustumdyti, buldozeris naudojant, tačiau ilgainiui jie tampa traša. Antrasis didžiulis ugnikalnis, kuris, kuris taip pat e, pagal Islandų skaičiavimus galėtų artimiausių metų išsiveršti, nes jis išsiveržinėja pakankamai reguliariai ir atliekami atitinkami moksliniai skaičiavimai, tačiau tokio pobūdžio išsiveržimai, kurie dabar galėtų sekti, e, ne iš spjauna į atmosferą tiek daug pelenų, todėl mums to didesnio ugnikalnio išsiveržimas nebūtų toks pavojingas. Islandams tuo tarpu jis galėtų sukelti daugiau problemų, nes šie ugnikalniai yra prie ledynų, todėl išsiveržę galėtų labai daug jų ištirpdyti, dėl to kiltų Islandijoje potvinio pavojus ir lyginant išsiveržimų mastus būtų galima pasakyti, kad šis vienas išsiveržęs ugnikalnis buvo jo išsiveržimas toks galingas, kaip visi iki šiol e, Žemėje atlikti ir vykę atominių bombų sprogimai kartu sudėjus. Taigi, e, dar kartą noriu paminėti, kad jeigu išsiverš antras ugnikalnis, tai daugiau problemų kils dėl to patiems Islandams, dėl tirpstančių lendynų ir galimo potvinio pavojaus. Iš ankstinio įspėjimo sistemos remiasi geologinių matavimų duomenimis dėl to, kad tos sistemos <clears throat> veikia sklandžiai, nenukentėjo nei vienas žmogus. Šio ugnikalnio įsivežimo atveju atrodo buvo tokia situacija, kad seismografai ir geologai neužfiksavo būsimo ugnikalnio įsiveržimo ir netoli gyventis ūkininkas paskambino atitikamoms tarnyboms ir pranešė, kad jau pradeda išsiveržinėti ugnikalnis ir buvo atitinkamai įjungtos visas įspėjimo sistemos ir žmonės buvo evakuoti. Bent jau taip, kaip mums buvo pasakyta, ir pranešta, tai ne vien tik geologų seismografų duomenimis yra pasitikima, tačiau ugnikalniai yra pastoviai nuolat stebimi ir tokiu būdu žmonės gali greitai ir e, pakankamai veiksmingai būti evakuoti. Pirmininkas, e, galime nusiraminti, kad žmonės vis dar yra veiksmingesni už e, įrangą ar įvairias mašinas. Ačiū už tai, kad jūs mus nuraminote dėl būsimo ugnikalnio įsiveržimo keliamo mažesnio pavojaus. Dar kartą dėkoju sekretoriatui už nuveiktą darbą ir parengtą ataskaitą. Atrodo, kad mes esame pakankamai gerai pasirengę narystės daryboms su Islandija. Dabar penktasis darbo tvarkės punktas, kurio pavadinimas Doing the Right Things iš samaus aplinkosauginių tikrinimų planavimo vadovo įgyvendinimas. Čia turime du svečius, pono Tekens, kuris yra Impel e, vadybos narys e, ir bendrapirmininkas ir Rob Kramers kuris yra Impel Doing the Right Things projektų vadybininkas ir jie dabar mums pristatys šių projektų įgyvendinimą ES aplinkosaugos politikos kontekste. Ir mums čia klausimai labai rūpi, kas pradės ponas Tiekins. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu pristatyti e, keletą darbų e, nuveiktų Impel e, sistemoje. Tad taip tas darbo atvarkės punktas įtrauktas į, dar, į mūsų, tai yra klausimas įtrauktas į darbo atvarkę, mes pasinaudosim mums skirtų laiku. Dabar tikiuosi, kad jūs gavot medžiagą tų skaidrių, kurias mes pateiksim pavydalu, tad mes laikysimės tos tvarkos. Dabar kokią temą aš kalbėsiu? Visų pirma, aplinkosaugos inspekcijų gerinimas pagal e, apskritai Impel e, bendrus projektus. Ir pirmiausia, labai trumpai pristatysiu, pakalbėsiu apie Impel sistemą, ypač tą jos dalį, kur kalbama e, apie leidimų išdavimą, inspekcijas ir teisės aktų įgyvendinimą. Po to paminėsiu du labai svarbius projektus, kurių tikslas pagerinti aplinkosaugos e, inspektavimą valstybėse narėse. Tai Impel Review Initiative, kai kolegos keičiasi nuomonėmis dėl e, tinkamų priemonių taikomų aplinkosaugos rytyje e, naudojimo, kaip planuojama aplinkosaugos inspekcijos. Toliau, trečia skaidrė, kaip matot, Impel sistema apima nemažai šalių. Tik tai dar noriu atsiprašyti už įsivėlusią klaidą. Čia skaidrėje minimos 34 šalis, iš tikrųjų 32 šalios, šalis priklausančios Impel, visos ES e, valstybės narės, e, taip pat Kroatija, buvusioji Makedonijos e, Respublika, Turkija ir ne per seniausia prie Impel sistemos prisijungė Islandija kai tik tai įsiveržė ugnikalnį šioje šalyje. Bet labai malonu, kad e, Islandija įstojo. Mes esam tarptautinė nepelno siekianti asociacija, kuri vienyje aplinkosaugos institucijas e, veikiančias tuose 32 šalyse. Ir mm, nuo 2008 metų esam juridinis asmuo. Dabar mūsų misija Tai mes norim prisidėti, kad kuo geriau būtų įgyvendinami aplinkosaugos aktai. Ir tai mes siekiam keliais būdais. Pirmiausia, norim skatinti gerąją praktiką, parengti gairias, e, priemonės, kuriomis remiantis būtų galima geriau stebėti aplinkosaugos padėtį. Taip pat e, skatinam pajėgumų e, kūrimą, mokom inspektorius ir teisės aktų įgyvendintojus, įgyvendinam taip pat bendrus įstatymų įgyvendinimo, e, tiksliau kitų teisės aktų įgyvendinimo stebėjimo projektus, skatinam tarp e, nacionalinių e, aplinkosaugos institucijų tinklų vystimą, tobulinimą tiek tose šalies, tai yra šalių viduje, Be to mes teikiam informaciją, grįžtamą į ryšį teisėkuros subjektams dėl jų e, leidžiamų įstatymų e, pasiteisinamumo. Ir kartu mes tyriam, kaip e, galima būtų naudoti naujus, novatoriškus reglamentavimo ir nereglamentavimo instrumentus. Na ir kaip jau minėjau, E, per metus maždaug įgyvendinama e, nu, e, nuo 15 iki 20 jungtinių bendrų projektų. Tuose projektuose gali dalyvauti taip pat ir ne organizacijos narės jų aplinkosaugos pra, praktikos atstovai. Dabar mūsų tinklo organizacija. Kaip jau sakiau, 2008-aisiais mes pasidarėm nepelno siekiančią asociaciją, tad mūsų pagrindinis organas yra generalinė asamblėja, joje dalyvauja impel šalių nariai. Per generalinės asamblėjas mes aptariam planavimo projektų klausimus, uh, taip pat iš Europos komisijos, OECD organizacijos, kitų aplinkosaugos e, organizacijų yra narių stebėtojų teisėmis. Toliau pas mus veikia profesionalus sekretoriatas ir darbas atliekamas tok, pagal tokias tris, tris sritis, organi, pagal tai, kaip suorganizuota mūsų organizacija. Aš taip paminėsiu. Mes turim daugiametę ir metinę darbo programas ir, kaip jau sakiau, pagrindinis mūsų darbas - projektų įgyvendinimas. Kas maždaug tris metus rengiam konferencijas, jas organizuojam kartu su Europos komisija ir per tas konferencijas mes skleidžiam e, mūsų projektų e, rezultatų informaciją. Be to, mes su Europos komisija yra sudarę tarpusavio supratimo memor memorandumą Toliau, šeštoji skaidrė. Čia yra tokie trys asociacijos padaliniai. Pirmasis padalinys - tai leidimų išdavimas inspekcijos ir teisės aktų vykdymas. Tai yra labai platis rytis. Tad mes čia tiek priežiūrą atliekam, tiek išduodam leidimus, ypač kalbant apie priežiūrą, stebėseną mes žiūrim, kiek laikomasi tų minim, minimalių reikalavimų pagal galiojančius teisės aktus. Tad iš tikrųjų čia labai svarbus mūsų darbo baras, turiu galvoje, e, inspekcija. Be to mes taip pat e, tyriam, kokie tai yra leidimų išdavimo e, klausimai susijęs su įvairiomis direktyvomis. Toliau, antras padalinys ar sritis Tai tarp valstybiniai atliekų pervežimai. Čia daugiausia mes kaip tik atliekam jungtinių bendrų projektų ir tokiu būdu mes tikrai norim pagerinti stebėseną e, būtent tarptautinių atliekų gyven, gabenimo ir pajėgumų bild, e, kūrimą. Ir trečias padalinys tai yra geresnis reglamentavimas, tokiu vardu pavadintas uh, Čia šiuo atveju mes teikiam gairias, rekomendacijas teisėkuros subjektams dėl geres, siekiant e, leisti geresnius teisės aktus. Be to, e, čia sudarytas tam tikras kontrolinis sąrašas, pagal kurį įvertinami e, įvairūs, įvairūs teisės aktai ir pagal juos buvo pastaruoju metu įvertinta be visą kitą WE direktyva. Pirmasis padalinys, būtent leidimų išdavimas, stebėsena arba inspekcija ir e, įgyvendinimas, vykdymas, tai stebėsena, e, per, atlikdami stebėseną mes remiamės e, rekomendacijomis dėl aplinkosaugos inspekcijų minimalių kriterijų vadinamųjų RMCEI tuos kriterijus komisija ne per seniausia peržiūrėjo. O šiaip jau ta mūsų asociacija Impel pateikė tų rekomendacijų faktiškai pagrindą. Tad į mūsų, į mūsų rekomendacijas buvo atsižvelgta. Be to, mes įvertinom ir prižiūrėjom keletą projektų, kuriam, kuriais siekiama gera stebėsenos praktika. Toliau mes tebe atliekam kolegų vertinimo programą tam, kad būtų galima teikti paramą aplinkosaugos institucijoms įgyvendinančioms tas minimalius kriterijų reikalavimus. Ir be to mes rengiam ir tobulinam įvairias gairias, dokumentus dėl to, kaip atlikti aplinkosaugos inspekcijas ir kaip padėti institucijoms taikyti šitas gairias. Bet to mes taip pat e, prisidedam prie dabartinių šitų rekomendacijų peržiūros, komisija atlieka tokią peržiūrą, mes tiesiog pateikėm konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima sustiprinti komisijos parengtas rekomendacijas. Truputį pakalbėsiu apie Impel peržiūros iniciatyvą. Tai savanoriška schema ir čia e, galima e, aplinkosaugos institucijos gali atlikti neformales peržiūras. Tad e, čia mes siekia, ta struktūra sudaryta tam, kad būtų galima geriau įgyvendinti minimalių kriterijų rekomendacijas. Ir čia konkrečiai pacituotas tekstas iš būtent šitų e, rekomendacijų gairių. Tad turiu pasakyti, kad e, rekomendacijos dėl minimalių aplinkosaugos kriterijų išties yra e, įrankis skirtas geresniai aplinkosaugos inspekcijai atlikti. Toliau kitas projektas e, susijęs irgi su mūsų Impel asociacijos peržiūros iniciatyva ir jos nauda šiuo atveju mes galim pasiūlyti e, aplinkosaugos organizacijoms tikrai teikti tokią nebrangę, greitą, profesionalią e, paramą. Kartu, e, kartu siekiam šiaip jau gauti ekspertų žinių iš kitų, ne mūsų asociacijai priklausančių šalių ekspertų. Uh, Be to, mes taip pat skleidžiam ir nušviečiam gerą aplinkosaugos tikrinimų praktiką, nurodom tas vietas, kurias būtų galima pagerinti. Tad čia iš tikrųjų teikiam dar daugiau organiza... tai yra rekomendacijų aplinkosaugos organizacijoms atliekančioms aplinkosaugos stebėseną ir be to e, atkreipiam ir kitų institucijų dėmesį į tai, ką būtų galima joms pasimokyti iš e, būtent sukauptų, sukauptos informacijos. Dabar praėjusiais metais Portugalijos, e, šiaip jau Portugalijoje buvo atliekamas šitas ir IRI iniciatyva Rumunijoje, kitoje kitais metais numatoma Latvijos ir Kroatijos e, inspekcijos. Toliau, Impel peržiūros iniciatyva. Mes norėtume toliau tęsti darbą, schemą šitą, norėtume ją pagerinti, kad ji būtų dar patrauklesnė valstybė, tai yra mūsų narių e, aplinkosaugos institucijoms. Dabar jau daug šalių taiko tokią peržiūros iniciatyvą. Mes tiesiog turim formalų tokį klausimyną ar paraiškos formuliarą. Ir čia labai svarbu palaikyti nuolatinės diskusijas tarp tas peržiūros, e, peržiūros grupės ir konkrečios aplinkosaugos institucijos. Dabar tas klausimynas skirtas būtent peržiūros iniciatyvai, susijęs su peržiūros iniciatyva, jis irgi labai glaudžiai susijęs ir jis paremtas būtent e, gero, gerų aplinkosaugos stebėsenos e, rekomendacijų pagrindų. Dabar mano kolega prates žodį. Labai ačiū, kad suteikėt man progą pakalbėti apie šį projektą Do the Right Things. Čia mes kalbam apie aplinkosaugos patikrinimų planavimą. Šiaip jau iniciatyva atėjo iš Niderlandų, bendradarbiaujant su Junktinė karalystė, Airija, Graikija, Vokietija, e, Vengrija ir Lenkija. Visos to šalis dalyvavo tame projekte. Dabar aš paminėsiu svarbiausius dalykus, pačius projektus susijusius su ta apskritai bendra Doing the Right Things iniciatyva ir po to į detalės leisius. Čia kalbama apie aplinkosaugos tikrinimų ciklą ir planavimo ciklą. Ir toliau galiausia paminėsiu tiesiog tą vadovą, pristatysiu jį. Dabar pagrindiniai dalykai tai buvo tas step by step vadovas ir labai buvo svarbu užtikrinti, e, tai yra užtikrinti tam tikrą vienodumą aplinkosaugos e, šitų aplinkosaugos patikrinimų, tačiau kartu atsižvelgiant į valstybių narių ypatumus. Ir būtent į tai buvo orientuojamasi tame e, vadove. Ir mes tyri, tyriam ir kartu teikiam rekomendacijas, kaip įvertinti, kiek valstybės narės laikosi uh, aplinkosaugos minimalių rekomendacijų. Toliau. 13 skaidrė. Čia parodyti svarbiausi planavimo dalykai, klausimai. Kaip matot, kad apskritai e, aplinkosaugos patikras atliekančių institucijų ištekliai labai riboti. Ir todėl labai svarbu užtikrinti, kad jų darbas būtų kuo veiksmingesnis, o tam reikia nustatyti prioritetus nustačius prioritetus, tada jau reikia apsispręsti dėl to, ką mes, ko mes siekiam ir kaip norim to pasiekti. Ir visa tai, visa tai pateikiama e, plane, aplinkosaugos patikros plane. Toliau kitoj skaidriai čia parodyti mm, ketverius metus trūkė konkretūs projektai. Prasidėjo 2006-aisiais jie prasidėjo ir tais metais mes ištyrėm, kaip valstybės narės nustatė aplinkosaugos patikros prioritetus, įvertinom geriausią praktiką esančią valstybėse narėse ir padarėm štai tokią išvadą, kad reikia tam tikrų gairių, tam tikrų rekomendacijų ir tam mes ir skiriam dėmesį 2007 metais. Tais metais mes parengėm vadovą. Toliau, trečioji pakopa, užtrukusi dviejus metus, tai įgyvendinimo fazė. Pirmiausia, surengėm ekspertų seminarą, pristatėm rekomendacijų tą knygą, vadovą, gairės įvairių šalių ekspertams ir, ir, ir, ir tiesiog e, rekomend, tai yra, tiesiog pateikėm jiems tas rekomendacijas, paprašėm jų atsižvelgti į tas rekomendacijas toliau planuojant aplinkosaugos patikras, paprašėm atsakyti į klausimynus ir parengėm, surengėm, suorganizavom mokymo tam tikrus seminarus, į kuriuos parengėm daugumos valstybių narių e, atstovus, ekspertus. 2009 metais prasidėjo vadinamieji įgyvendinimo metai, mes per juos surengėm nemažai seminarų ir juose teikiam paramą valstybėms narėms, kaip būtų galima įgyvendinti tą parengtą metodologiją. Ir mano kolega jau paminėjo, kad mes per tuos 2009 metus atlikom taip pat ir IRI, e tai yra peržiūros iniciatyvas. Be to, e, keitėmės geriausią praktiką. Toliau. Aplinkosaugos patikros ar stebėsenos ciklas 15 skaidrė. šitas e, vadinamasis inspekcijos ciklas e, parengtas e, vienos rekomendacijos pagrindų ir čia randam tokius elementus kaip planavimą, vykdymą, atsiskaitinėjimą. Dabar pirmoji dalis, pirmas langelis - planavimas. Tai čia mes apsisprendžiam, ką reikia daryti, kas yra svarbiausia, ko norim pasiekti, kada, kaip to pasiekė, pasiekti ketinam. Kitas langelis, kita dalis, tai e, vykdymo pagrindas, čia kalbama apie inspektorių mokymą, lavinimą, e, taip pat instrukcijų e, gairių laikymosi klausimas. Trečias langelis - vykdymas ir ataskaitos tai čia jau pačios inspekcijos ir ataskaitos apie inspekcijas, apie patikras ir tų ataskaitų tiesiog kaupimas, tvarkymas, laikymas. Ir ketvirtas langelis mm, - paties darbo stebėsena, kaip būtų galima e, vertinti, kiek buvo pasiekta pati, aplikosaugos patiklos tikslų, e, kuriuos randam patikrų planuose. Bet to mes suvogėm, kai, kai kalbėdami apie planavimo tą ciklą, kad ta planavimo fazė e, šiaip jau buvo sudėtingesnis dalykas, negu buvom e, įsivaizdavę, kad čia galėjom taip pat numatyti kitą dar ciklą, kurį mato 16 skaidriai. Čia tas planavimo ciklas tai iš ties apima tuos elementus, kuriuos turi atlikti būtent e, inspekt, aplinkos inspektoriai. Prioritetų nustatymas, tų, e, tų prioritetų turinio aprašymas, jų pasiekimo būdai. Ir visa tai irgi atspindi tai, ką randam patikros plane. Toliau Kitas dar planavimo ciklo elementas, jį mato 17 skaidriai. Čia kelios temos paminėtos ir aš jas trumpai paminėsiu. Pirmiausia, pirmas A, pirmas A langelis, turinio apibūdinimas Čia inspektorius turi labai atidžiai įdėmiai įvertinti savo darbo uždavinius, atsižvelgdamas į nacionalinius apskritai patikros tikslus ir kartu atsižvelgdamas į tą grinai geografinę fizinę teritoriją, už kurią jis atsako. Bet to atsižvelgiam, atsižvelgiama į to, tos būtent geografinės teritorijos aplinkos padėtis ir visa kita informacija. Ir tada to viso pagrindų nustatomi prioritetai. Dabar čia matot, kad e, su prioritetais susiję, susijęs ir rizikos vertinimas, iš čia paminėtas pirmoj B, e, pirmam B langelį. Taip pat e, klasifikavimas, ta savotiškas laipsniavimas tų rizikos e, faktorių ištekliai nes čia taip pat reikia įvertinti ir tam tikrą riziką, rizikos faktorių, planuojant, e, planuojant aplinkos, augo, aplinkos patikrinimus. Be to, prioritetų nustatymas mums irgi atrodo neišvengiamai susijęs su rizikos įvertinimu. O e, su tuo susiję taip pat e, ir savotiškos rizikos gradavimas, klasifikavimas ir taip pat reikia įvertinti ir išteklius, nustatant prioritetus. Toliau, toliau vienas C laukelis - tikslų ir strategijų nustatymas. Pirmiausia, mes, aišku, nustatome, apibrėžiam tikslus ir ir, ir tokius realistiškus pasiekiamus tikslus. Tai yra mes nusistatom, ko siekim ir toliau tada įvertinam, kaip mes ketinam tikslų pasiekti, kuo veiksmingiau. Turiu galvoje, čia reikia strategijos ir čia reikėtų taip pat atsižvelgti į atitikties reikalavimus, taip pat komunikacijos strategiją. Na ir paskutinis laukelis, kai jau turim patikros planą ir su tuo planu, aišku, gali susipažinti visuomenė, bet kartu numatyti, tai, numatytos ir tam tikros datos, grafikas laiko. Ir čia kaip tik apie tai ir kalbama toj tam paskutiniam laukelį, nustatytas laikotarpis, per kurį reikia įgyvendinti patikros planą ir reikia įvertinti, ar iš tikrųjų pasiekti per tą laiką užsibriežti plane tikslai ir ar reikia kažką peržiūrėti. Ir paskutinė skaidrė apie patį vadovą, gairės, ga, gairių vadovą. Ir čia matot taip, kaip sustruktūrintas tas vadovas. Čia jame rasite tris svarbiausius skyrius. Antrame skyriuje rasite informaciją apie rekomendacijas dėl minimalių aplinkos saugos kriterijų. Antram skyriui mes kalbam apie aplinkos saugos patikros ciklą, kurį, mes, kurį aš čia pristačiau. O ketvirtam skyriui mes jau konkrečiau leidžiamės į būtent atskirus, e, atskirus elementus, būtent tikslų nustatymą, e, prioritetų apibūdinimą, planavimo ir kitus planavimo ciklo elementus. Ta informacija jūs rasit ir mūsų tinklalapyje, Impel tinklalapyje. Mes dar labai daug dirbam, kad e, tuobulindami savo tinklalapį ir ten tinklalapyje rasite ir tą mano trumpai pristatytą vadovą. Ačiū uždėmesi. Merci. <coughs> Merci beaucoup de, de... Labai ačiū, kad jūs pristatėt savo asociacijos darbą. Gal, gal ponas Lopata norėtų pakalbėti šito klausimu? Thank you very much for providing me the floor. Um, <clears throat> Ačiū labai už tai, kad sutikite man žodį. Mes komisijoje manome, kad uh, šis tinklas dirba savo projektus įgyvendinamas naudinga linkme, sprendžiant planavimo vykdymo priežiūros ir e, kitokius aplinkosauginių patikrinimų aspektus ir klausimus. Aš manau, kad e, aplinkosaugos e, patikrinimai turi vykti ne tik nuolat, tačiau turi vykti ir žymiai veiksmingiau. Todėl rekomendacijos kokių minimalių kriterijų reikia laikytis vykdant aplinkosauginius tikrinimus, dabar yra peržiūrimos. Komisija tą darbą atlieka kontaktuodama, palaikydama ryšį su Impel tinklu ir analizuodama įvairių projektų įgyvendinimo duomenis, turint omenyje šios rekomendacijos vykstančią peržiūrą. Ačiū, kas dabar norėtų pasisakyti, ponas Peterle. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad išklausėme šią prezentaciją. Man susidarė įspūdis, kad ši organizacija iš tiesų dirba labai teisinga linkme, ji daro reikiamus dalykus. Todėl mane domina, kokia, ką jūs galėtumėte labiausiai rekomenduoti ir kaip jums atrodo, kuriuose srityse dar reikia daugiausia pagalbos. Ar turėtume daugiau klausimų? Nematau norinčių kalbėti. Aš norėčiau pateikti pati klausimą prieš išgirstant atsakymus. Praėjusiais metais buvo pateiktas klausimas spalio 8 dieną dėl būtent aplinkosaugos patikrinimų ir pagal direktyvą. Tad klausimas būtų papildomas. Ar jūs pastebėjot, kad būtų kokių nors šiaip jau trūkumų įgyvendinant reglamentą? ir būtent e, vėlgi kokių valstybių narių galima paminėti, e, kurioms sunkiau sekėsi gyvendinti šitą reglamentą. Turėčiau klausimą komisijos atstovui. Kaip yra panaudojamos tos žinios, kurios yra gaunamos iš to minėto domenų tinklo komisijos darbe? Kaip komisijas išvelgia į tos duomenis, teikdama savo pasiūlymus ir kokius pokyčius komisija pastebėjo savo darbe, lyginant su ta situacija, kuri buvo iki Impel studijos. Mm, pardon. Les questions s'adressaient tant euh, au premier intervenant qu'au Klausimas tas skirtas tiek pirmajam kalbėtojui, tiek antrajam, bet galbūt pirmą žodį suteiksiu komisijai, kad šioje atsakytų jai skirtus klausimus, o po to tada suteiksiu žodį uh, E, tinklo e, Impel atstovams. Tad dabar žodį suteikiu ponui Lopatai, kad atsakytume taip pat ir į mano klausimą. Thank you, Chair. <clears throat> um, based on the, on the, on the communication. Ačiū pirmininkė, remiantis komisijos komunikatu 2007 metų dabar vyksta atitinkamas peržiūrėjimas. Komisija atlieka poveikio įvertinimą įvairiais aspektais ir mes analizuojame ne tik egzistuojančios rekomendacijos peržiūrėjimo galimybės, tačiau taip pat ir kitas galimybės. Pavyzdžiui, galima rekomendacijos perkelimą į horizontalę direktyvą. Jos. Tačiau taip pat galėtume palikti rekomendacijos formą, kurią papildytų atitinkami sektoriniai aplinkosauginiai reikalavimai kuriuos savo ruoštų e, būtų galima pritaikyti vykdant e, teisiškai privalomus aplinkosauginius tikrinimus. Tai mes svarstame e, įvairias galimybės, žvelgiame taip pat ir šiek tiek platesniu mastu jų gyvenimo būdus, taip pat atliekame išorinį poveikio įvertinimą, kuris bus jo rezultatai pristatyti maždaug rugsėjo mėnesio ir rūdienį galėsime jau juos išanalizuoti priklausomai nuo to, kokiu pagreičiu vyks dabartiniai procesai. Mūsų naujas pasiūlymas turėtų būti pateiktas kitų metų pradžioje. pradžioje. Taip pat mes atsižvelgsime ir į praeitais metais Europos parlamento šiuo klausimu išsakytas rekomendacijas, tačiau šiuo metu dar yra per anksti kalbėti apie konkrečias išvadas. Ačiū. E, monsieur Tikens. Ačiū, ponas Tikens. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl klausimo kokioms šalims šiaip jau reikėtų labiausia padėti, bet tai priklauso nuo konkrečios temos, nuo konkretaus klausimo. Bet apskritai daugiausia pagalbos reikia e, e, aplinkosaugos patikrų srityje, kuriant gebėjimus, tiesiog ruošiant e, tikrintojus aplinkosaugos. Ir labai svarbu skleisti žinias, tai daroma per IRI ir Doing the Right Things programas Tai viena tema. Kitas dalykas mes taip pat atliekam mm, palyginimo programas dėl, sakykime, sakykim, tam tikros uh, ūkių ir sukauptą informaciją mes tada stengiamės paskleisti valstybėms narėms. Tikimės, kad mūsų sukauptos žinios ir ekspertizė iš tikrųjų būtų susieta su apskritai komisijos e, darbais, su komisijos oficialiais darbais ir kartu, kad būtų, tai yra, kad palaikomi būtų ryšiai tarp komisijos e, ekspertų ir, ir mūsų, ir mūsų žmonių ir mes tengiamės, kad komisija atsižvelgtų taip pat į mūsų į mūsų rekomendacijas. Na, o dėl. Šiaip mes apskritai dėl rekomendacijų, tai mes turim jau sukaupę dabartinį nemažai patirties ir turim konkrečių tiesiog teisės aktų pasiūlymų, uh, arba tiesiog pasiūlymų, kaip būtų galima pati, pagerinti vieną ar kitą rekomendaciją, nes mūsų manimų nemažai yra trūkstamų elementų dabartinėse rekomendacijose, mes tikimės, kad į mūsų pasiūlymus komisija atsižvelgs. Be to, mums, mums labai rūpi, koks nuoseklus, kiek nuoseklaus požiūrio laikomasi atliekant aplinkosaugos patikras, nes, sakykime, direktyvose, direktyvose taip pat labai gerai, tai yra žiūrim, kiek rekomendacijos atsispindi. Ir be to šiaip jau rūpinamės tuo, kad e, aplinkosaugos patikros būtų atliekamos kuo panašiau ir valstybės narės, kad įgyvendinamos įvairias direktyvas ir reglamentus, kad jos galėtų šiaip jau atsiremti į tam tikrą panašų bendrą pagrindą. Tad tokiu būdu toje direktyvoje, būsimoje turbūt dėl rekomendacijų, labai svarbu, kad e, mes irgi siekiam, kad, kad būtų šiaip jau laikomasi tų IRI rekomendacijų. Er Ponas Zeber, aš nesupratau vieno dalyko. Jeigu aš su, teisingai suprantu šį projektą, tai mes čia kalbame apie geresnį reglamentavimą, o ne apie koncentravimąsi į vairias inspekcijas. Taigi, kaip, kom, kaip komisija prisideda prie to, kad šio projekto rezultatai atsispindėtų jos pasiūlymuose. Ir mes juk bandome gerinti reglamentavimą, taigi kaip galima pasinaudoti e, šitą impel iniciatyvą siekiant kurti geresnius teisės aktus Europos Sąjungoje. Gal, ponė Lopata, galėtumėt atsakyti į pastarąjį klausimą. Prašom. Äh, ja, gerne nehme ich noch einmal dazu Stellung. Ähm, das, das Impel-Projekt Doing the Right Things ähm, um, ist, ähm, um, wird, wird durchgeführt im Rahmen des, des. Šis projektas yra e, įgyvendinamas klaster e, vienas. Ir tai nesusijęs su, tiesiogiai su geresniu reglamentavimu. Tačiau kalbant apie rezultatus, šito Impel projekto. Jis egzistuoja jau penkerius metus. E, tai buvo keli Impel projektai, taigi kalbant apie jų rezultatus, jie e, da, dar kartą yra analizuojami atliekant peržiūrą ir teikiant rekomendacijas. Ir tokiu būdu mes siekiame išnaudoti uh, potencialą ir pasinaudoti visomis galimybėmis e, gerindami rekomendacijas. Tačiau tos rekomendacijos, aišku, yra susijusios ne tik ir yra susijusios ne tik su konkrečiamis kažkokiamis sritimis, bet su visomis sritimis. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Bien, mais écoutez, il me reste à. Ar būtų daugiau klausimų? Jeigu klausimų nėra, tada belieka padėkoti ponams e, Tekensui ir Kramersui, taip pat komisijos atstovui už e, šito klausimo pristatymą, už atsakymus į klausimus, tokius į tikrai įdomią temą. O dabar pereikim prie darbotvarkės penkto punkto. Tai žodinis klausimas, kurį pateikė ponia Evans, ponia Linda McEvan ir Horst Schnellhardt. Klausimas susijęs su mėsos tikrinimu. Tiesiog apskritai maisto produktų tema. Tad dabar žodį suteiksiu komisijos atstovai, atstovams. Ponas put, Putelė, nežinau ar yra salėje. Taip, Žodis jums, ponė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pirmiausia, atsakydamas jūsų trims kolegoms, kurie pateikė e, klausimą e, žodžiu, tai komisijos ataskaita pasirodžiusi praėjusiu metu Liepą, tai yra konkreti ataskaita susijusi su visomis taisyklėmis e, reglamentuojančiomis visus maisto produktus ir ypač tuos, kurie, kurie, kurių kilmė yra skerdyklose. Tad čia tiesiog konkrečių pakeitimų pas, pasiūloma e, dabartiniam reglamentui pakeisti. Ir, ir komisija pateikė konkrečių tokių reglamento pakeitimo uh, pasiūlymų. O dabar atsakydamas į jūsų trijų parlamentarų klausimo elementus, tai atsakysiu į konkrečius visus tuos tris klausimus. Pirmas klausimas buvo susijęs su veterinarijos o, e, institucijos e, ataskaitos e, apie valstybių narių maisto produktų saugą. Taip, dabar ta ataskaita buvo paskelbta viešai ir komisija nustatė, kad valstybėse narėse yra trūkumų įgyvendinant būtent bendrijos atitinkamų teisės aktų nuostatas. Ir, ir tai buvo iš dalies dėl netinkamų sumažintų biudžeto lėšų skirtų patikroms, dėl darbuotojų trūkumo bet dėl to vis dėlto negalima pateisinti, kad nebuvo, tai yra negalima pateisinti tokios šiaip jau pablogėjusios padėties, kuri blogėjo per pastaruosius dešimt, tai yra mė, pastaruosius mėnesius, turint galvoje ekonominę krizę, dėl kurios valstybėms narėms teko mažinti įvairių institucijų darbuotojų skaičių ir faktiškai visos ES vyriausybės mažino be visą kitą veterinarijos e, patikrų tarnybų darbuotojų skaičių, tai vienas faktorius. O kitas faktorius, kad inspektoriai nebuvo tinkamai paruošti ir dėl to valstybės narės nevienodai taikė teisės aktų nuostatas. Uh, bet kita vertus tas, tas, tas klausimas mus neramina. Tai yra, mes vis dėlto norėtume, kad būtų vienodai laikomasi e, būtent veterinarinių patikrinimų e, nuostatų. E, de, būtent tas, tai mums rūpi, mums visiems rūpi. Tad apie tai mes kalbėjom ir anksčiau. O dabar Mes šiaip jau e, savo, savo žmonių dėka turim e, labai, labai konkretų padėties vaizdą. Tai toks buvo pirmas klausimas. Antras klausimas dėl patikrinimų inspekcijų nepriklausomumo. Ir čia mes remiamės trijų valstybių narių duomenimis ir toks bendra nuostata, kad inspekcijos turi būti nepriklausomos. Jūs žinot, kad paukš, paukščių, tai yra skerdyklose, kuriuose skerdžiami paukščiai ir triušiai, kad buvo galima pasitelkti tam tikrus specialiai paruoštus, e, paruoštus žmonės ir žmonės, privačius žmonės, kurie galėtų dirbti būtent tose skerdyklose ir tikrinti, kaip laikomas reikalavimų. Tačiau uh, Tačiau e, tokia praktika yra draudžiama vadinamosiose skerdiklose, kuriuose skerdžiami galvijai stambus e, - avis, jaučiai, karvės, e, keulės, kur gaminama vadinamoji raudon, raudona mėsa. Tačiau padėtis aiški. O dabar dėl veterinarijos inspekcijų dėl jų reguliarumo, turint galvoje vėlgi tam, toms misijoms tinkamų žmonių skaičių. Jūs žinot, kad komisija dar 2008 metais e, nustatė, kad visose valstybėse narėse tokias inspekcijas turi atlikti iš išorės tam tikros struktūros. Bet valstybės narė šitą reikalavimą laikė sudėtingų, sunkiai gyvendintų ir dėl to jos e, šitą nuostatą e, taikė labai nevienodai. Dabar mes jau atliekam poveikio analizę, kurios pagrindų mes konkrečių pasiūlymų pateiksim dėl dabartinių teisės aktų pakeitimų, tiesiog atsižvel, kad būtų atsižvelgiama geriau į dabartinę ekonominę padėtį. Ir konkrečiai uh, mes pateiksim teisės akto pasiūlymą, jis, jums pas, jis pasieks jūs ir tarybą 2011 metais. Trečias klausimas susijęs su privačiu, privačia pagalba tam tikra, būtent raudonos mėsos e, gamy, gamybos grandyse dėl būtent privačios pagalbos tam, kad būtų galima padėti oficialiems e, veterinarijos, e, tai yra inspektoriams. Bet e, šiaip jau mes konstatavom, kad iš tikrųjų nereikėtų tai yra pasitelkiant šiaip jau tokią, tokius iš, tokią išorės pagalbą, vis dėlto turi būti laikomasi dabartinių uh, dabartinių gyvūnų gerovės reikalavimų ir kitų reikalavimų. Nacionalinės vyriausybės e, ar institucijos turi patvirtinti kiekvieną, kiekvieną tokį upio, ūkio subjektą, kuris paprašo šiaip jau tokios išorės pagalbos. Ir dabar E, tam tikrų sunkumų dėl to kyla, kai tokį, tokią sistemą pasirinkusios valstybės narės, iš jų e, maisto produktai turė, turi būti eksportuojami į trečiasią šalis. Tad ypač, kai tokia, e, tai yra priežiūra jau e, maisto produktų kokybės, kai, kai po paskerdimo gyvūnų atlieka tam tikros trečiosios, tai yra tretieji kažko, kažkokios struktūros, tai nemažai trečiųjų šalių importuojančių tokią mėsą nenori dėl tos priežasties mėsos importuoti. Uh, Toliau, dar kitas klausimas. Jūs žinot, kad 2009 m. lapkritį taryba kreipėsi į komisiją, kad šioji pateiktų konkretų, konkrečių priemonių ar konkretų teisės akto pasiūlymą, kurio būtų galima pagerinti e, kontrolę, e, patikrinimą gyvūnų po paskerdimo skerdyklose. Ir mes tada pateikėm, suformulavom konkrečių klausimų agentūrai EFSA Dėl dabartinės e, inspekcijos patikros sistemos e, stipriųjų ir silpnųjų pusių ir būtent e, klausimus, kaip būtų galima pagerinti. Ir mes tikimės sulaukti konkrečių atsakymų 2011-2012 metais, nes mes vis dėlto turim vis dėlto dar prisitaikyti prie dabartinės padėties, nes visos tos skerdiklų darbą reglamentuojančios taisyklės buvo sukurtos tuoj po antrojo pasaulinio karo, penktajame, šeštame dešimtmetyje. Ir ten daugiausia buvo atsižvelgiama, sakykime, tokias gyvūnų lygas kaip kervių tuberkuliozė, kuri dabar jau nebeaktuali. Šiaip jau buvo dviejose valstybėse narėse, dar buvo tokių atvejų, tačiau daugumoje valstybių narių ta, ta lyga to, kaip po tokia išnyko. Tad iš tikrųjų tada jau visos tos priemonės papildomos numatomos skerdikloms, kad šios galėtų nustatyti tuberkuliozės atvejus, dabar jau jos nebeaktualios ir tiesiog už perkrauna sistemą. Ir toliau dar paminėsiu E, konferencijų ciklą. Pirmoji konferencija jau įvyko, joje, joje į ją buvo įtrauktos taip pat privačiojo sektoriaus e, atstovės, vals, įvairių, e, įvairūs viešieji organai. Ji numatyta, ji buvo šių metų gegužės 18 dieną ir kita konferencija numatyta spalio 25 dieną, tad jie irgi bus pakviečiami įvairūs, įvairūs e, atstovai, tad taip pat bus galima ir jūsų e, komiteto nariams galimybė dalyvauti šioje konferencijoje. Tad tiek, norėjau atsakyti jūsų kolegų klausimus. Pirmininkė. Labai ačiū komisijos atstovui. Dabar ponas Štedhartas. Dėkoju už tai, kad atsakėte į mūsų užduotą klausimą. Manau, kad komisijos komunikatas, kurį mes visi gavome, yra labai geras, jis atitinka tikrovę, atitinka tai, kas dabar vyksta Europoje, tą esamą situaciją. Ir manau, kad mes visi turime suvokti, kad tas paradigmų pasikeitimas uh, turi atsispindėti naujose teisės aktuose ir kad tai iš tiesų ir įvyko. Tačiau mes šia, šį klausimą uždavėme dėl to, kad mums kyla būkštamai dėl tų pačių dalykų, ką pasakė komisijos atstovas ir todėl mes norime tarsi iš anksto apsidrausti. Aišku, finansų krizė palėtė visas sritis ir reikia iš tiesų taupyti. Tačiau norėčiau priminti vieną dalyką. Valstybės narės iki šiol, dar ir kai nebuvo finansų ir ekonominės krizės, būtent šioje srityje labai daug taupė. Jos nelaukė e, finansų krizės. Taigi tas taupimas jau buvo, e, jis vyko ir anksčiau ir dabar kaltinti dėl to krizę iš tiesų nėra teisinga ir aš žinau, kad kalbant apie mėsos kontrolę, e, valstybėse narėse visuomet buvo taupama šioje srityje ir dabar mes pasiekėme tokią situaciją, kad šis sritis, tai yra mėsos kontrolės sritis, yra visiškai apleista. Ir jeigu tos įmonės, kurios gamina maisto produktus, yra kontroliuojamos, tikrinamos tik vieną, uh, kartą per tris metus, tai galima iš karto kalbėti, kad mes neturime duomenų apie higieną šiuose įmonėse ir iš tiesų norėčiau paprašyti komisijos, kad ji labai aiškiai primintų valstybėms narėms, kokios yra jų užduotis. E, tas personalo mažinimas mėsos kontrolės sektoriuje, kuris galbūt yra e, reikalingas, tačiau dar labiau mažinti personalą šiuo metu, manau, būtų neteisinga ir manau, kad kalbant apie e, paukštienos sektorių, apie galvijų ir triušių mėsą, mes matome, kad jau dabar trūksta kontrolės specialistų šioje srityje ir aš pats ir Aš žinau, kad e, tų įmonių situacija iš tiesų yra labai sudėtinga, sistema yra labai sudėtinga ir todėl aš norėčiau atkreipti komisijos dėmesį į tai, nes manau, kad tai. kad tai yra tam, tam tikra prasme save apgaulė, nes tie žmonės, kurie uh, E, atlieka kontrolės įmonė, jie taip pat kainuoja. Ir jeigu tai yra įmonės darbuotojai, jie taip pat kainuoja. Taigi mes turime e, dar galvoti apie tai, kaip galima būtų racionalizuoti e, visą šią veiklą. Ir manau, kad dažnai kaštai nebūtinai yra susiję su tikrinimu. Taigi mes turime galvoti apie tai, kas turi būti įskaičiuojama, kai yra kalbama apie kontrolės kaštus. Ir manau, kad tai turėtų būti svarbi komisijos užduotis. Aš aišku galėčiau įsivaizduoti, kad mes įkursime kažkokias privačias įmonės, kurios vykdys kontrolę uh, Tačiau manau, kad ta kontrolė turi būti vykdoma iš išorės. Jeigu mes siekiame gerinti mėsos kokybę ir geresnę mėsos kontrolę, tai aišku, komisija šiuo metu eina teisinga linkme, tačiau reikia prisiminti, kad e, dabar taikomas metodas yra e, kilęs dar prieš antrąjį pasaulinį karą ir tuomet, aišku, buvo visai kita sistema, o dabar mes turime taip pat atsižvelgti į gyvūnų gerovės, e, į gyvūnų sveikatos klausimus e, ir manau, kad tai yra tikrai sudėtingas uždavinys ir mes turime daryti viską, kad iš vienos pusės užtikrintume vartotojų apsaugą, tačiau e, kita vertus, kad e, taip pat ir atsižvelgtume į e, gyvūnų sveikatos situaciją ir kad tai atsispindėtų praktikoje. Manau, kad tai yra labai svarbu ir jeigu dar galėčiau grįžti prie, prie e, tiesiogiai samdomų patikros darbuotojų, ypač Ypač kalbant apie paukštieną ir, ir triušieną, tai manau, kad tokia sistema nėra tinkama. Manau, kad komisijos komunikatas iš tiesų yra geras dokumentas, aš esu patenkintas e, tuo rezultatu, tačiau mes neturėtume nusileisti valstybėms narėms dėl e, ir neklausyti jų argumentų e, susijusių su kaštais. Manau, mes turime tiesiog reikalauti iš valstybių narių, kad jos atliktų savo užduotis, kad jos vykdytų mėsos kontrolę. Tai yra žymiai svarbiau negu nusileisti. Ačiū. Linda. Um, thank you very much. Firstly, thanks to the Commission for. Labai ačiū. Ir ačiū komisijai už atsakymus. Ir ačiū už tai, kad jūs tikrai mus patikinot, kad mėsos hygienos patikrinimas svarbus dalykas išlieka net ir tokiais sudėtingais ekonomikos sudėtingomis aplinkybėmis. Bet dabar norėčiau kai ką pasitikslinti ties dėl datų susijusių su jūsų pasiūlymais, teisės aktų pasiūlymais. Žinot, kad 2004-aisiais valstybės narės ir taryba norėjo iš, išplėsti dabartinį tą režimą, įtraukiant jį taip pat į, į raudoną mėsą. Kai kurios valstybės narės nenorėjo, kad būtų keičiamas, tai yra, tai yra keičiamas šitas režimas ir ir norėjo atsikratyti nepriklausomų inspektorių struktūromis. Tad paklausiu, ar komisija ketina pateikti pasiūlymą, kaip čia buvo paminėta, 2011-aisiais. Ir noriu žinoti, ką komisija ketina daryti E, ypač atsižvelgiant į, dabar, į ataskaitas. Aš sutinku su ponu Šnelhardu, kad e, paminėjusiu, kad verslas nenori papildomų administracinių išlaidų. Bet kita vertus, ryšiai su trečiosiomis šalimis irgi svarbus, antai, sakykime, kai kurios trečiosios šalis nenori E, importo mūsų mėsos dėl to, kad e, skerdiklose yra vien tik tai vidaus patikra, nes jau yra tokių klausimų konfliktinių iškilę dėl raudonos mėsos e, tarp mūsų ir trečiųjų šalių. Ir iš tikrųjų, šiaip jau jeigu mes tikrai pakeistume dabartinę sistemą, tai kiek tai pasiteisintų ekonominių požiūrių. Tad galbūt komisija paaiškintume sistemą, nes juk 2004-aisiais parlamentas tas nepritarė sistemos pakeitimui, kad reikėtų atsisakyti nepriklausomų inspekcijų. O čia buvo išdėstyti argumentai dėl to, kaip svarbu tokia griežta nepriklausoma kontrolė uh, nes pakankama, nepakankama būna priešingų atvejų maisto produktų kokybė ir dėl to esą, tada, bet kita vertus, mokesčių mokėtojai turėtų mokėti brangiau. Tad noriu išgirsti, ką komisija masto šiuo klausimu, kada konkrečiai komisija pateiks konkretų pasiūlymą dėl būtent dabartinės sistemos keitimo ir nekeitimo ir ką komisija mato dėl mūsų tų santykių su trečiosiomis šalimis. Ačiū, Linda. Toliau ponia Mac Evans. Norėčiau padėkoti komisijai už šį pasisakymą. Buvo malonu išgirsti komisijos atstovų pozicijas. Taip pat pritariu kolegoms, kurie pasisako už tai, kad reikia išlaikyti aukštus mėsos tikrinimo standartus, nepaisant Europos parlamento protestų baltosios mėsos skerdyklos nėra tikrinamos nepriklausomų inspektorių, todėl manau, kad dabartinis e, pasiūlymas e, leisti raudonos mėsos skerdykloms samdyti savo inspektorius, kurie dirbtų tos įmonėse, neužtikrins pakankamo skaidrumo, todėl sistemą reikia modernizuoti, siekiant, kad ji veiktų veiksmingiau dėl finansavimo. Tai iš įvairių lobistų man susidaro, iš bendravimo su vairiais lobistais man susidaro įspūdis, kad šiam klausimui skiriama jau šintam, šiame ankstyvame etape pakankamai uh, daug dėmesio. Taigi galbūt būtų galima numatyti dabartinėme etape. Tiksliau, jeigu numatytume dabar galimybę samdyti skerdikoms pačioms savo inspektorius, tai e, sąnaudos finansinės ir išlaidos būtų vis tiek panašios arba tokios pačios, kaip ir tais atvejais, kuomet tie inspektoriai atvyktų tikrinti iš išorės. Manau, kad e, inspektorių nepriklausomumas ir nešališkumas padėtų išlaikyti aukšto lygio kokybės standartus ir užtikrinti visuomenės sveikatą. Mano rinkimų apygardoje, e, kuomet 2006-aisiais Junktinė karalystė buvo pakeistos atitinkamos skerdiklų tikrinimo taisyklės, man būtų įdomu išgirsti taip pat ir remiantis pasaulinės maisto organizacijos e, duomenimis žemės ūkio, kaip yra ketinama reaguoti į dabartinį situaciją, į jos pasikeitimus. Man buvo malonu girdėti ir išgirsti patvirtinimą, kad komisija siekia, jog mėsos kokybės tikrinimo sistema būtų nepriklausoma ir nenori švelninti kokybės reikalavimų, nes parlamentui šie aspektai labiausiai rūpėdavo e, anksčiau ir mes siekime tokios sistemos, kuri pagerintų maisto saugą. Pone Klas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galėčiau visiškai pritarti paskutiniam kolegės sakiniui, kuriame kalba, kad negalima švelninti kokybės reikalavimų ir standartų ir tikrai mes tokių ketinimų neturime, siekiame išlaikyti aukšto lygio mėsos kokybės standartus. Ir ypatingai apie mėsą kalbant, mums tai turi būti svarbu. Mes kalbame apie valstybės e, institucijų arba nepriklausomų institucijų atliekamus patikrinimus, nepriklausoma kontrolė nebūtinai gali būti bloga, nes e, nepriklausomos e, kontrolės institucijas taip pat kontroliuoja dar ir galiojantis įstatymai kuriais e, jie privalo vadovautis. Mano rinkimo apygarda veikia didžiausia Europoje skerdikla, kuri privalo konkuruoti su kitais Europos gamintojais kainų lygmenių ir galbūt komisijos atstovai galėtų mums paaiškinti, kaip ketina užtikrinti konkur, vien, vienodas konkurencinės sąlygas ir e, pakankamai prieinamas kainas, tuo pačiu e, užtikrinant, kad viso ES galiotų vienodi arba bendri kokybės standartai. Pirmininkai, žodis ponai, ponai Pūdėlė atsakyti užduotus klausimus. Taip, ponė pirmininkė, be abejo atsakysiu. E, paaiškinsiu tuos dalykus, kurių ko gero ne iki galo gerai paaiškinau. Trijų parlamento narių žodinėme klausime yra du elementai. Vienas dalykas - tai papildomų e, pri, privačių struktūrų panaudojimas, kuriomis būtų galima pakeisti tas oficialiasias patikros e, struktūras. Tačiau čia buvo konstatuota, tai yra, kad ve, oficialūs veterinarai dalyvauja patikrose ir tokie papildomi e, privatūs. Ir tai jie pasitelkiama jų proporcija priklausomai nuo skerdiklos dydžio. Dabar dėl to klausimo, dėl tų oficialių veterinarų funkcijos panaikinimo. Bet kita vertus, jie užtikrina inspekcijų, inspekcijų nepriklausomumą ir ypač turint gal, kai atliekami e, patikrinimai gyvūnus paskerdus, nu, nu, nustačius ar mėsa neužkrėsta e, tam, tikra, tam, tikroj, tam tikromis e, bakterijomis. Ir be to tada priimami sprendimai dėl tų skerdenų, kurie, kurios netinkamos naudoti maistui naikinimo. Uh, Na, o dabar kalbama apie, apie privačių šitų e, inspektorių e, funkciją, tai jie e, šiaip jau net, gali neturėti veterinarijos diplomo, bet jie turi tinkamą išsilavinimą. O pagal 2004 metų tokia galimybė ne, neįmanoma, kalbant apie raudonosios mėsos kokybės patikrinimą. Tad jeigu mes norėtume į sistemą įtraukti raudonąją e, mėsą, tad visa tai turi būti daroma bendro sprendimo procedūra, tai yra įtraukiant parlamentą. Bet noriu patvirtinti, kad kol kas mes to nenorime, aišku, nuomonė gali pasikeisti dar mm, ateityje. O dabar mes toj sistemoje išlaikom tik tai paukštienos skerdiklas, bet ne raudonąją mėsą. Toliau kitas dalykas, kitas elementas - inspekcijų modernizavimas. Ir čia pirmiausia turiu galvoje galvijieną. Ten galimi, gal, patikrą gali atlikti taip pat ir privatus inspektoriai. Yra jau imtasi akcijų dėl tam tikrų skerdenų išmėsinėjimo, ten širdžių, tam tikrų kitų organų panaikinimo, kai e, taip pat kylant įtarimui, kad, dėl, kad gali kilti grėsmė, jog mėsa užkrėsta, ar ten įtariant, kad galbūt tas gyvūnas buvo apsikrėtęs tam tikrą e, lygą. Ir šiuo atveju uh, kai, sakykime, išpjaustinėjamos skerdenos, ten raumenys atskiriami, širdis išmama ten kokiu nors, sakykime, užkrėstų peiliu. Ir čia šiuo atveju mes reikalaujam iš EFSOS e, įvertinti tokios e, inspekcijos e, sumoderninimo galimybę, taip pat įtraukiant privataus sektoriaus inspektorius ir kartu atsižvelgiant į e, tokių maisto produktų galutinius vartotojus. Tad mes numatom štai tokį laiką, maždaug 2011 2011 metų e, vidurį, 2012 metų, tam, kad galėtume jau pateikti konkretų pasiūlymą, bet iki to bus surinktos mano paminėtos konferencijos, į jas bus kviečiami taip pat jūsų e, komiteto atstovai. Tad tokie darbai mūsų laukia per artimiausią metą. O dabar pabandysiu atsakyti į klausimėlį, klausimėlius, kuriuos, kuris, kurį pateikė uh, Šnelartas dėl tų e, patikrų dažnumo, esą dėl trejų me, kontrolės vykdomos kas trejus metus. Bet čia turėjau galvoje tokią kontrolę, kuri atliekama neskerdyklose. E, tai yra tam tikrose įmonėse, kuriuose nėra už e, kokybės rizikos. O dėl šiaip jau konkrečių inspekcijų dažnio, da, Tai reikia, aišku, rasti tinka, nustatyti tinkamą pusiausvyrą dėl galimų tokių inspekcijų kontrolės e, veiksmingumo ir kartu atsižvelgiant į, į, į įmonių skerdiklų galimus su tuo susijusius e, susijusias išlaidas. Tad tą e, tokį tinkamą pusiausvyrą reikia nustatyti pasitelkiant taip pat ir valstybės narės Ir čia vėlgi numatant, sakykime, įvairių laipsnių inspekcija, inspekcija nepriklausoma, e, ar ten tokia labai išsame, ar, ar netiek išsame, ir kartu numatant tokių inspekcijų e, finansavimą, konkretų finansavimą. Dėl ponios Mak Evan ir ponios Klas klausimų dėl mūsų santykių su trečiosiomis šalimis mums eksportuojant mėsą. Turiu pasakyti, kad turi, turim tam tikrų e, problemų mums eksportuojant paukštieną į tam tikras šalis, kurios šiaip jau neraukosi dėl to, kad mūsų paukštienos skerdiklose atsisakyta tokių nepriklausomos kontrolės, tai yra pasitelkiami e, iš šalies e, patik, tai yra tikrintojai. Ir, e, ir asociacijoje veterinarijos 160 e, jos e, organizacijos narių sutarė dėl tam tikros sistemos, tačiau šiuo metu ta sistema neapima raudonosios mėsos skerdiklas, tai yra galvijų mėsos. O dabar dėl to, dėl patikrinimų ar inspekcijų dažnio, uh, Tai mes turim tarybos ir parlamento reglamentą numeris 882 2004 priimto, jame nustatytos veterinarijos kontrolės, e, tai yra dažnis. Ir po to e, tas reglamentas buvo keletą kartų keistas. Na, o oficialių kontrolės skaičių uh, skaičius pat, patikrintas, tai yra nustatytas e, atsižvelgiant, atsižvelgiant vėlgi į skerdiklų dydį, į jų, jų e, klientus ir kartu atsižvelgiant į, sakykime, konkrečias išlaidas ir pirmiausia išlaidas susijusias su veterinarų atlyginimais, nes e, suprantama, veterinarų, veterinarų suomių veterinarų ir rumunų veterinarų atlyginimų atlyginimai labai nevienodi. Tad nustatytos tam tikros ribos. Ribos, e, tai yra ir jų atsižvelgiant į jas, tada valstybės narės konkrečiai gali nustatyti patikrų skaičių. Ir vėlgi derindamos veiksmus su savo finansų ministerijomis. Bet O pagal reglamentą šiaip jau numatomos tam tikras oficialių patikrinimų skaičius, mm, pagal, tai yra toks, kad e, būtų galima e, užtikrinti tam tikrą minimalų skaičių, kad e, iš biudžeto lėšų būtų galima sumokėti šitų, kon, e, tai yra už kontrolės išlaidas. Tad ir valstybėse narėse situacija labai įvairuoja. Ir dėl to mes ketinam 2011 metais peržiūrėti e, šios ryties teisės aktų nuostatas. Dabar neaišku, ką mes nuspręsim, nes kol kas mes dar atliekam poveikio analizę ir jos pagrindų, tada jau pasirinksim vienokį ar kitokį variantą kad e, šiaip jau kažkaip daugmaž suvienodintume e, kontro, veterinarijos kontrolės skaičių. Bet kita vertus, kol kas man dar anksti pranešti, kokį vis dėlto konkretų modelį pasirinks komisija. Tad tiek, ponė pirmininkė. Ačiū. Dar ponas Štenartas Dėkoju visų pirma. Labai norėčiau padėkoti už tai, kad kviečiate mus į konferencijas, nes iš tiesų yra labai svarbu, kad mes laiku galėtume įsijungti į visą vykstantį procesą. Na ir kitas dalykas, su kuriuo aš susiduriu kasdieną, dirbdamas su savo rinkėjais, tai yra mokesčių klausimas. Todėl aš nemanau, kad tie mokesčiai yra nustatyti pernelik maži. Aš kaip tik turiu pavyzdžius, kai e, tų pačių, to, to paties dydžio įmonės e, moka mokesčius, kurie skiriasi 50 procentų. Taigi, manau, kad ta riba mokesčių nustatymo riba, jūs kalbėjote apie tai, kad ji bus, kad ji bus nustatyta, kad ta riba, ta marža būtų kiek įmanoma mažesnė, kad išvengtume rinkos iškraipimo, konkurencijos iškraipimo. Galbūt, aišku, gali atsitikti taip, kad mokesčių mokėtojai turės šiek tiek daugiau mokėti, tačiau Tačiau noriu priminti seną, seniau siūlytą sistemą, kuomet buvo kalbama apie atitinkamą sumą plus minus 30 procentų priklausomai nuo to, kiek uždirba veterinaras. Jeigu mokesčiai yra nustatomi per nelik maži, tai ar komisija gražinama per, permoka mokesčių traktuoja kaip subsidiją ar ne. Aš netgi turiu tokių pavyzdžių, kad dėl mokesčių kai kada įmonės tikrai labai nukenčia ir netgi žlunga dėl jų. Ir manau, kad šiuo metu tai yra patys aktualiausi klausimai, kuriuos reikia diskutuoti. Ir aišku, tai E, neįtakoja komisijos pasiūlymo, nes jis iš tiesų yra labai svarb, svarbus ir at, atliepia dabar egzistuojančias problemas, bet mes jau susidurėme su naujomis problemomis. Merci, madame la présidente. Oui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Šnaler, tai padėtis Vokietijoje sudėtinga, kadangi mes pavedėm šiaip jau pačioms valstybėms narėms nustatyti mokestį už patikrą, o Vokietijoje kiekviena e, žemė šiaip jau pati, šiaip jau irgi nusistato pat, e, apmokėjimą už patikrą, tad e, įvair situacija susijusi su tais tomis apmokėjimų mokesčių už patikrą įvairuoja net pačioje Vokietijoje, netgi gali skirtis ten 50 procentų ir ypač, sakykime, kai ta pati įmonė veikia kelias, keliose žemėse. Tad tą patį būtų galima pasakyti ir apie visą ES, situacija labai marga. Aš sakiau, kad tikrai padėtis labai jau heterogeniška. Bet ir galima palyginti su Ispanijos ar Vokietijos padėtimi. Kol kas mes dar nesiemėm pažeidimo procedūros e, prieš kokią nors valstybę narę, kuri ten būtų nustačiusi netinkamą, labai jau mažą mokestį už patikrą. Bet mes įvertinom rezultatus ir nustatėm, kad e, vis dėlto reikia užtikrinti tinkamą tinkama vis dėlto kontrolė skerdyklose, kad būtų galima užtikrinti mėsos kokybę. Ir tada valstybės narės gali pasinaudoti tiesiog vėlgi turi savotiškai laisvas rankas remtis biudžeto lėšomis ar, ar numatyti įmoniai pačiai apmokėti už kontrolę. Uh, Ir vėlgi, kaip sakiau, mes pažeidimo procedūros dar nesijėmėm prieš ne vieną valstybę narę dėl to, kad esą e, mokestis už patikrą būtų, e, būtų žemas. Tokių atvejų buvo, tačiau nebuvo imtasi pažeidimo procedūros. Bet to kitas dalykas yra e, šiai bankrutuojančios įmonės e, kurios pardavinėja mėsą už tiesiog skatikus. Tad čia šiuo atveju šiuo atveju vėlgi atsižvelgiama į tokį galimą įmonės bankrutavimo galimybę, jeigu, sakykime, jai būtų primetamos e, veterinarijos kontrolės brangiau kainuojančios, negu kad, sakykime, kilogramas juose pagaminamos mėsos. Tad e, iš tikrųjų šiaip jau kontrolė turėtų būti užtikrinama aukštos kokybės nepriklausomai nuo to, kas už ją moka įmonė ar valstybė narė. Ačiū, ponė direktorius, manyčiau, mes jau turbūt baigiam kalbėti šiuo klausimu. Dabar man dar kai kas rūpi. Dėl, dėl ES teisės aktų, kuriais e, siekiama išsaugoti biologinę įvairovę įgyvendinimo padėties, bet pranešėja šio, šiuo klausimu kol kas įstrigo e, kažkur dar nepasiekė parlamento dėl užsikimšimo gatvėse. Tad e, tikrai kita vertus aš nežinau, ką daryti, kadangi rytoj daug labai dar lieka sudėtingų klausimų aptariamų, o už tą klausimą, už tą pranešimą numatoma balsuoti Liepos 14 dieną. Bet tas, tas klausimas kita vertus labai, labai svarbus, tad aš galėčiau už tai, ką pasiūlyti jeigu kas, aišku, kolegų dalyvau, norėtų um, norėtų pakalbėti, tai pradėkim tada nuo mūsų tiesiog pasikeitimo nuomonėmis ir tada palaukim, kol atvyks pranešėja. Janai. Um, well, I... Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kai nuveikė per tą laiką, kuomet pirmą kartą pristatė savo pranešimo projektą bei pristatė pataisas, po to pateikė labai gerą, keletą labai gerų pataisų, apie jas vėliau pakalbėsiu. Aš keletą pataisų taip pat pateikiau. Būtų labai svarbu neišleisti iš akių pagrindinio tikslo. Pirmiausiai aš norėjau, kad rezoliucija būtų sustiprinta iš esmės, nes mano manimu nebuvo pakankamai stipri. Norėjau pabrėžti tą skubos aspektas varstant bioįvairovės klausimus, nes man susidaro įspūdis, kad jis nėra pakankamai atspindėtas. Taip pat norėjau pabrėžti, kad nedemonstruojama pakankamai politinės valios. Anksčiau matėme, svarstydami bio, bio, biologinės įvairovės strategiją, kad nepasiekėme užsibrėžtų tikslų ir manau, kad pagrindinė tuo priežastis yra politinės valios stoka. Įmanoma būtų sustabdyti biologinės įvairovės nikimą, jeigu pakankamai politinės valios pademonstruotume. Pagrindinis tikslas, kurį aš pabrėžiau, tai yra geresnis dabar galiojančių ES teisės aktų įgyvendinimas. Valstybės narės turėtų daugiau pastangų dėti jau primtiems teisės aktams. Ir paskutinis aspektas norėjau daugiau dėmesio atkreipti į ekosistemų ir gamtos ekonominę naudą ir ypatingai apmokėjimą už e, ekosisteminės paslaugas, siekiant mobilizuoti privatų ir viešai sektorių bei sutelkti jų pastangas tarpusavyje. Tai bus ypatingai svarbu vykdant atitinkamus veiksmus ateityje. Ir nepamiršti, kad šį rudenį Nagoje vyks atitinkama konferencija ir mes pateiksime žodinį paklausimą kartu su šia e, ar rezoliucija, taigi pasitaupysiu ateičiai, tačiau noriu pasakyti, kad pranešė taip pat pateikė nemažai gerų pakeitimų susijusių su sinagojos konferencija. Pabaigai, ponė pirmininkė, aš savo pakeitimus teikiau kartu su žaliaisiais ir socialistais, nes mes daug bendrumų atradome tarpusavėje rengiant šį pranešimą. Norėčiau padėkoti jiems už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad dauguma pataisų susilauks paramos šiame komitete. Ačiū. Ačiū, panas Arsienis. Ačiū labai socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Noriu pasakyti, kad būtina pabrėžti apdairumo principo taikymui, tai yra 21 pataisa. Ir šis principas yra pakankamai įsitvirtinęs ES. Manau, kad būtina jo laikytis ir jį taikyti, užtikrinant biologinę įvairovę. Taip pat mes siekiame 22 e, pataisą pabrėžti būtinybę gyveninti jau dabar galiojančius teisės aktus, kaip minėjo ponas Gerbrandis, reikia išanalizuoti priežastis, dėl, kulių, dėl, dėl kurių mūsų likščioniai tikslai nebuvo įgyveninti. Ponas Gebrandė minėjo politinės valios stoką, tačiau taip pat ir mūsų 15 ir 44 pakeitime kalbama apie e, tai, kad reikia geriau koordinuoti veiksmus, taigi nereikia mums naujų tikslų kelti, tačiau reikia privalomai įgyveninti jau iki šiol užsibrėžtus tikslus, taip pat reikia pilnai įgyvendinti atitinkamą direktyvą dėl Natūra 2000, tai yra 60 ir 63 pakeitimai apie tai kalba svarbus klausimas susijęs su saugomomis teritorijomis, e, yra susijęs su 65 pakeitimu, kalbama apie būtinybę e, išlaikyti bendrumą tarp saugomų teritorijų. Taip pat ponas Gerbrandi minėjo apie tai, kad reikia didinti biologinės įvairovės projektų finansavimą vykdyti tinkamas investicijas, e, kadangi tos investicijos atsiperka šimtą kartų labiau nei nieko neveikimas. 237 pataisa apie tai kalba, tačiau taip pat reikia užtikrinti darnų Natūra 2000 projektų įgyvendinimo administravimą 140 pataisa apie išteklių veiksmingumą. Manome, kad jis taip pat galėtų pagerinti biologinės vyrovės situaciją gyvendinant e, strategiją iki 2020 metų, apie tai kalba 138 pataisa, taip pat 100 e, pataisa dėl ūkininkavimo formų, rūšių įvairovės užtikrinimas e, galvijų auginimo srityje 107 pataisa, taip pat e, biologinės įvairovės apsauga. E, siekiant mažiau naudoti geniškai modifikuotus organizmus, 80-81 pataisa, taip pat 118 pataisa, kur kalbama apie biologinį įvairovę bei klimato kaitos aspektai, siekiant įgyveninti klimato kaitos švelninimo priemonė 129 pataisa. Ponas Gebrandi taip pat minėjo, kad mums reikia susitarti dėl griežtesnės pozicijos rengiantis Nagojo susitikimų konferencija 180 pataisa taip pat įtraukti biologinės įvairovės nuostatas, kuomet kalbame apie tūkstantmečio vystimosi tikslus, tai yra 189 pataisa, reikia nepamiršti svarbios nevyriausybinio organizacijų rolės užtikrinant biologinę įvairovę. Taip pat norėčiau kartu su daugeliu kitų kolegų, daugeliu kitų kolegų pateikti savo pataisas. Vienos pataisos yra apie saugomas teritorijas siekiant e, išsaugoti e, tos keletą laukinių saugomų teritorijų Europoje, kurios yra už išsilik, išlikusios 66 pataisa, taip pat dirbožėme erozijos, e, kova su dirbožėme erozija, 25 pataisa. Norime pabrėžti būtinybę savanoriškais pagrindais e, konservuoti, užtikrinti rūšių įvairovę, siekiant e, kovoti už biologinės įvairovės neišnykimą. Taip pat mes manome, kad būtina atlikti poveikio įvertinimą ir e, apie tai, kaip yra gyvendinami biologinį vairovę saugantis įstatymai. Ačiū labai. Ar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti šio klausimu? Niekas. Ponas Prodė, atsiprašau, norėjo pasisakyti. Prašau. Mm, uh, Dėkoju. Manau, kad tai yra tikrai labai svarbi tema. Taigi norėčiau pabrėžti šiame kontekste, kad labai svarbu kalbėti ir apie dirbožėmio kokybę, nes dirbožėmis yra viena iš sudėtingiausių ekosistemų. Be to, dirbožėmis turi ir labai svarbę ekonominę reikšmę. Norėčiau Jums priminti, kad reikia numatyti atskirus teisės aktus e, reglamentuojančius dirbožėmį ar dirbožėmio problemas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu, kad mes labai tiksliai apibrėžtume, kas yra biologinė įvairovė. Nes atrodo, kad visi darome prielaidą, kad tai yra savoka, kurią visi suprantame. Tačiau iš tiesų yra labai sunku išmatuoti tą biologinę įvairovę, išmatuoti jos pokyčius, todėl mums reikia tikslių metodų. Taigi galbūt reikia siekti pažangos šioje srityje. Todėl aš norėčiau pakalbėti apie tai, kokią įtaką klimato kaita gali turėti biologiniai įvairoviai. Visų pirma, atsiranda problema, kad išsiskiria CO2 vandenyje, ypač vandenynuose. Ir su tuo susijęs vandens rūkštingumo kitimas. Čia aš kalbu apie jūros vandenį, jūros ir vandeninų vandenį. Taigi, tai gali įtakoti vandeninų vandens atšilimą. Ir gali atsitikti taip, kad kylant vandens, vandenino vandens temperatūrai, e, CO2 tirpimas vandenyje sumažės. Taigi tai yra labai sudėtinga sistema, todėl mes turėtume skirti kiek įmanoma daugiau lėšų, kad, kad labiau informuotume visuomenę, labiau ją šviestume, kad mūsų piliečiai taptų samoningesni, taigi mums reikia daugiau mokslinių tyrimų, mums reikia daugiau tikslumo. Be viso to mes niekada nesugebėsime užtikrinti biologinės įvairovės išlikimą. Dėkoju. Mes, aišku, pritarėme jūsų pageidavimams, tačiau dėje žinome, kad dirbožėme direktyva vėl buvo palaidota kuriam laikui. Na ir dabar suteiksiu žodį gėdė, e, gener, aplinkosaugos generalinio direktorato atstoviai, prašau. German. Um, Yes, indeed, we welcome very much this uh, report. It's a very Ačiū, pan pirmininkė. Šis pranešimas pasirodė pačiu laiku, nes mes dabar stovime apsisprendimo apie naują biologinį svaros politiką kryškelėje. Taryba pavasarį patvirtino naujus biologinės įvairovės tikslus. Tai yra 20 strategija iki 20 metų, taip pat yra nauja vizija strategija iki 50 metų, nauja vizija yra ambicingesnė nei buvo iki 2010 metų, taigi mes dabar iš tikrųjų stovime apsisprendimo dėl naujos politikos e, struktūros kryškelė ir tikimės, kad e, šį kartą mūsų tikslai bus sėkmingiau gyveninti ir 20 metais neturėsime konstatuoti, kad mums vėl nepavyko jų pasiekti, nes tai e, suduotų labai smarkų smūgį ES įvažiu ir patikimumui. Kalbant apie politikos pa, politikos reformas, kurias mūsų laukia, tai yra BŽUP reforma, bendrosios žininkysės politikos reforma, anglos politikos reforma, tai yra trys didžiuliai darbų barai, kuriuose gyvendinami reformas turėsime daug galimybių užtikrinti geresnę biologinę įvairovę. Nesiniai sulaukėme Žemės ūkio komiteto nuomonės dėl BŽUP reformos ir jūsų komitetas galėtų taip pat galbūt tą nuomonę paanalizuoti. Mes pritarėme visiškai uh, Mm, bendrai pozicijai dėl nepakankamo finansavimo, nepakankamos politinės valios ir informuotumo, taip pat nenoro pripažinti problemos svarbą, taip pat pritarėme, kad būtima, būtina gyveninti ne tik egzistuojančius e, gamtosaugos, tačiau taip pat ir e, visos aplinkosaugos teisės aktus, kurie e, darytų didelį įtaką biologiniai įvairoviai. Šiuo metu komisija rengia du svarbius pasiūlymus. Vienas tai yra naujoji biologinės įvairovės strategija ES, kuri bus tikimės patvirtinta Panagojos konferencijos. Ir tuo pačiu metu mes tarptautiniu lygmeniu siekime užsitikrinti, užtikrinti, kad Nagoja būtų patvirtintas e, ambicingas e, planas dėl CBT ir ABS. Taip pat e, mes rengiame ambicingą tarptautinį planą biologinį vairoviai užtikrinti, todėl labai sveikiname rezoliuciją, kurią parlamentas ketina priimti prieš Nagojas konferenciją. Mes e, visiškai pritarėme mintims, kurias išsakė kai kurie parlamentarai dėl liūdno fakto apie tai, kad jeigu nebus priimta dirbožėmio apsaugos direktyva, turintumė, kad vienas iš keturių gyvų organizmų gyvena dirbožėmė, mes nesugebėsime iki 20 metų pasiekti biologinės įvairovės užsibrieštų tikslų, todėl čia galime kalbėti apie labai didelę mūsų politikos spragą užtikrinant e, rūšių įvairovės apsaugą. Čia mes atsiliekame nuo JAV ir naujosios Zelandijos. Šios visus e, pasiūlymus reikės aptarti taip pat ir su kitomis institucijomis, ne tik su parlamentu. Mes veikiname dėl to šį pranešimą ir 194 pateiktos pataisos aiškiai pademonstruoja, kad jūsų komitetas yra labai susidomėjęs šiuo klausimu šią temą. Taigi mes e, taip pat noriu pabrėžti, esame pasirengę Jums suteikti bet kokią papildomą informaciją. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Niekas. Mėly kolegos man belieka tik e, nutraukti šį posėdį ir paskelbti, kad jį tęsime rytoj nuo 9 valandos, kadangi neturime daugiau svarstamų darbo tvarkės klausimų, mūsų pranešėjai dėja nesugebėjo atvykti. Ačiū visiems gerą vakarą.